užuojautą Libijos žmonėm, kurie iš tiesų nenusipelno tokios e, reputacijos, kurią primeta keli fundamentalistai. Kolegos rugsėjo ketvirtąją imtasi gyvendinimo priemonių Žemės ūkio komitetas pateikė rekomendaciją dėl teisės akto užregistruoti prieštaravimai iki nustatyto termino pagal darbo tvarkos taisyklę. Taisyklės, taigi rekomendacijos laikomos patvirtintom, jos įsigalios atėjus laikui ir tai e, bus pridėta kaip priedas e, prie sąrašo, dėl kurio bus balsuojama šiandien dėl darbo tvarkos. Ponas Eilers, aš noriu pasisakyti kaip Europos parlamento delegacijos santykiams Junktinėmis Amerikos valstijomis atstov, vadovas ir esant Junktinės Amerikos valstybių ambasadoriui mūsų posėdėje bei kitiems aukštiems atstovams dar kartą išreikšti savo uh, pasipiktinimą šiuo išpoliu, bet kokiu išpoliu prieš valstybės teisėtą atstovybę kitoje šalyje. Mes solidarizuojamės su aukomis ir reikalaujame iš Libijos vyriausybės užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą savo šalyje. Ačiū. Dėkojame kolega Eilė. Dabar pagal darbo atvarkę prasideda balsavimas. Balsavimo su procedūra supaprastinta šiuo atveju, tai yra kolegės Parvanova ir kolegės Jimenės.